So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Prašom susėsti į savo vietas. Tęsime plenarinį posėdį. Štai matome balsavimo rezultatus, balsavusių skaičius. 713 balsavo, nelegalių biuletenių 69. Taigi 644 iš viso balsavo, tai yra legalių biuletinių skaičius, absoliuti balsų dauguma 323, o Buzikas gavo 555 balsus. Drogi, Drogi Civotničonce Buzek, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiamas pirmininkė, ponas Buzekai. Sveikinu paskyrus į šį postą ir linkiu Jums visokiojopos sėkmės. Auf Frau Eva Britt Svensson entfielen 89. Poniai Debrit Svensson surinko 89 parlamentarų balsus. Taigi Ježi Buzek surinko absoliučią balsų daugumą. O dabar išversiu tai, ką pasakiau lenkų kalba, pasakysiu tą patį savo kalbą. Sveikinu, nuoširdžiai sveikinu poną Buzeką šią tikrai su šią įtikinamą pergalę. Linkiu jam didelės sėkmės ir prašau dabar ateiti čia ir užimti Europos parlamento pirmininko vietą. Koleżanki i koledzy, dear colleagues, thank you for electing me president. Gerbiami kolegos, dėkoju, kad išrinkote mane Europos parlamento pirmininku. Tai man ir didelis iššūkis, ir didelė garbė. Ačiū visiems, kurie balsavote už mane. Darysiu viską, kad nenuvilčiau jūsų pasitikėjimo. O jeigu už mane nebalsavote, pasistengsiu įtikinti, kad esu vertas šio posto, dirbsiu jums visiems, nepriklausomai nuo jūsų politinių įsitikinimų ir tikiuosi, kad sulauksiu jūsų paramos. Ačiū poniai Svensson už tai, kad dalyvavote mūsų diskusijose, kad sudalyvavote šiuose rinkimuose, Mario ir Uco, kurie taip pat pateikė savo kondicijų.